įtrauktos į protokolą, jei nebus prieštaravimų, jos bus laikomas patvirtinomis. Antras pranešimas. Pagal 152 taisyklės antrą pastraipą ir sutarus su politinėmis frakcijomis siūlau tokį trečiadienio darbo tvarkės pakeitimą. Diskusijos dėl žodinio klausimo komisijai ir tarybai, dėl parlamento rezoliucijos 2015 m. vasario 11 dienos dėl e, JAV Senato pranešimo dėl kankinimų. Siūlome perkelti tas diskusijas į birželio sesiją, kad taryba galėtų būti tinkamai atstovaujama, nes rytoj tarybos atstovams reikia išvykti anksčiau. Jei niekas neprieštarauja, tai darbo tvarkė bus taip pakeista. Ačiū Jums. Dabar balsavimai. Pirmas pranešimas Heidi Hautala. Reglamentas